popietės tarp parlamentinės konferencijos sesijam. Reikščiolinis darbas buvo labai sėkmingas, vyko puikiai diskusija ir štai dabar sveikiname atvykusi pona Marijos Sentenų, jis yra Eurogrupės vadovas. Ačiū, kad esate su mumis čia šiandieną. Pirmą išklausysime E, Pirmai jis dalyvavo Eurogrupės posėdėje, paskui Ekofino posėdėje ir pasakys mums šiandien kalbą. Tai ir tuomet bus trumpa klausimų, pasisakymų, atsakymų sesija. Tai nebuvo numatyta Bet manau, kad e, kas nori pasisakyti, gali pakelti ranką, mes juos tiesiog užregistruosim tos norinčius pasisakyti, tai bus geriau negu susirinkti korteles. Tų kalbėtojų skaičius turės būti labai ribotas, nes, 3, nes 3.45 jau turėsime vėliausiai pereiti prie kitos e, sesijos. Tai dabar iš karto žodį ir perduosiu gerbėjai gerbiamai bendra pirmininkiai Mendai Stojanovai. Jie yra Bulgarijos Respublikos parlamento finansų ir biudžeto komiteto pirmininkė. Prašau. Pone Stojanova, dėkoju, pone pirmininkė. Pone Goltieri, pone Senteno. gerbiami Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai, kolegos. Man tenka garbė būti šios sesijos bendra pirmininkė. Laukiu nekantriai pono Sentėno pasisakymą. Mes kalbėjome apie eurozonos, kalbėsime apie mm, ekonominę eurozonos valdyseną ir kalbėjome jau užsiminėm apie ekonominės sąjungos kūrimo. Bulgarijai tai yra pirmas pirmininkavimas Europos Sąjungoje. Mes esame nusiteikę pirmininkavimo metu būti aktyvūs ir dirbti, siekdami, kad būtų pasiekta mano paminėtose srityse pažangos. Pone Senteno, žodis jums. Dėkoju gerbiami Europos parlamento ir nacionalinio parlamento nariai, ponios ir ponai. Ačiū, kad pakvietėte mane dalyvauti Europos semestro konferencijoje. E, ji vyksta, apie diskutuojama dabar, kai vyksta susitikimų su Europos parlamentai savaitė. Tai yra pirmas mano susitikimas čia su Eurogrupės vadovas. Puiku, kad vyksta toks renginys, kai kartu susibūrė Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai, jų atstovai. Man malonu būti čia Pastaraisiais metais turime įveikti daug sunkumų, vykdėme politikos kontrinavimo priemonės. Europos semestras yra vienas iš mūsų didžiausių pasiekimų ir geras europinės iniciatyvos pavyzdys. E, pasiekta buvo ir nacionalinių, ir europinių gerų rezultatų. Pinigų sąjunga veikia sklandžiau vyksta toks procesas, už kurį demokratiškai yra atsiskaitoma. Tai yra tas procesas, į kurį trauktus valstybės narės ir jų institucijos. Bet kitaip kurti Europos ir neišeina. Aš dirbau kartu su kolegomis tam, kad eurozonos, eurozonai būtų rasti sprendimai, kad eurozona taptų tvirtesnė ir atsparesnė buvo siektama, siekiama dirbti taip, kad naudos turėtų daugelis, o ne keletas. Mes tik turime nuolatos diskutuoti apie savo politikos tikslus, turime kalbėtis tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento. Mes jau esame aptarę daug svarbių aspektų, kaip turėtų būti gilinama e, ekonominė ir pinigų sąjunga. Ir matėme pačių įvairiausių perspektyvų. Europos komisija, nacionaliniai parlamentai e, ir, ir, ir kitos struktūros parengė savo nuomonės. Mes sutarėme dėl to, kad ekonominė ir pinigų sąjunga yra geras dalykas ir reikia pabaigti ją kurti. Čia visi sutarėme. Tad šiandien, kaip Eurogrupės vadovas, šiek tiek apie tai ir norėčiau plačiau pakalbėti. Ilgus metus mes kalbėjome apie krizės suvaldymą ir galiausiai Eurogrupė šiandien gali didžiausią dėmesį skirti tam, kad būtų užbaigta kurti ekonominės ir pinigų sąjungos sąrangą. Visa tai E, yra e, puiku, tai yra pripažinimas to sunkaus darbo, kurį nuveikė euro e, grupės nariai, kurį nuveikė visos šalis, nuveikdamos vieną iš didžiausių kada nors įvykusių krizių. Krizės metu piliečiai neprarado pasitikėjimo institucijomis. Ir, ir eurų neprarado pasitikėjimo ir tai yra didžiulis pasitikėjimas mūsų valiuta. Tai yra, sakyčiau, tam tikras atspirties taškas. Ir štai dabar, kai sulaukėme e, didesnio užimtumo, kai sulaukime ekonomikos augimo, sakoma, kad eurozona yra augimo variklis. Turime sustiprinti ekonomikos atsigavimą, mums tai pavyko, nors 2015 ir 2016 sulaukime dar keletą ekonominių šokų. Bendra ekonominė politika suvaidino e, teigiamą vaidmenį atgaivinant ekonomiką. Tai visa tai e, jau yra šiek tiek senesnė istorija. Man atrodo, kad E, stipri eurozona ir ekonomikos atsikavimas rodo, kad mūsų ekonomikos tampa atsparesnės. Galbūt e, patikimesnis ir atsparesnės negu manoma. E, eurozona, eurozonos ekonomikos augimas rodo, kad mūsų ekonomikos, ekonomikos atsparumas vis didėja. Ir irgi gal didėja labiau negu manoma. Europos integracijos vienas iš svarbiausių projektų ir buvo ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimas. Institucinės inovacijos ir reformos buvo vykdomos ir mes parodėme tuo savo ryštą e, turėti bendrą valiutą, kuri būtų sėkmės istorija. Dabar svarbiausia yra tą ryštą išlaikyti ir toliau. Euro e, yra nėra kažkoks savitikslis dalykas, tai yra priemonė siekti tiks, tikslams. Tai yra ta priemonė, kuri padeda pagerinti gyvenimą milijonams ES piliečių. Tai padeda mūsų įmonėms, kurios dirba vieno, pačioje didžiausioje rinkoje pasaulyje. Euras padeda sustiprinti mūsų ekonomikos atsparumą, e, dalintis augimu, e, galima sukurti daugiau darbo vietų, sukurti daugiau galimybių. Tai tarnauja politiniam projektui, kuris jungia mūsų šalis ir mūsų šalių žmonės. Nesunku suprasti, kad euras yra labai svarbus. Mūsų darbas yra padaryti viską, kad jis būtų ir toliau stiprus. Turime toliau modernizuoti savo ekonomikas, kad jos at, galėtų atremti kitas krizės, jeigu tokių atsirastų, kad jos galėtų tinkamai pasitikti demografinių pasikeitimų ir technologinių pasikeitimų iššūkius. Dėl to turime tinkamai pasirinkti vykdomas politikas tinkamai subalansuoti tikslus yra būtina, užtikrinti tvarumą būtina ir taip pat remti e, ekonomikos augimą. Mūsų augimo potencialas ir toliau turi būti didinamas. Akivaizdu, kad dabar sulaukėme savo ekonomikose teigiamo mūsų darbo pasiekimių ir mes turimėsime ir mes pamažu, pagaliau galėsime palikti krizės padarinius toliau nuo mūsų ekonominiai pasiekti rezultatai ir darbų kalendorius numato galimybę šalims dirbti toliau. Aišku, kad reikia dirbti kartu, net skirai. Man regisi, kad valstybės narės klėstės labiau ir bus atsparesnės, jeigu visapusiškai pasinaudos bendros rinkos visais teikiamais privalumais. Ir čia norėčiau pakalbėti apie finansinę sąjungą. Tai reiškia, kad turi būti e, integruoti finansai, integruota e, rinka. Aš manau, kad finansinė sąjunga, kuri apima taip pat ir e, bankų sąjunga ar fiskalinė sąjunga yra būtinas dalykas tam, kad būtų galima kurti ekonominę ir monetarinę sąjungą. Finansų sistema turėtų atspindėti bendrą monetarinę politiką. Be to nebus įmanoma pasinaudoti visapusiškai turimą bendrą valiutą. E, krizės metais eurozona buvo pažeidžiama, buvo sunku gauti prieigą prie e, rinkų e, įvairioms struktūroms, institucijoms, įmonėms ir panašiai. Situacija pasikeitė nuo tų laikų. Palaipsniui ji gerėjo, tačiau tik palaipsniui. Ir mes kol kas dar nesame pasiekę to tikslo, kurio norėtume pasiekti. Tad yra puikių priežasčių siekti plataus užmojo tikslų ir kurti finansinę ES. Savo lyderius turime raginti užbaigti kurti bankų sąjungą. Tai yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Birželį tikėkime bus rimti konkretūs ir aiškus rezultatai šią linkmę. Aš manau, kad tai bus įmanoma. Kodėl visa tai yra taip svarbu? Todėl, kad man susirūpinimą kelia tai, kad rinkos susiskaldimas didina sąnaudas visiems. Tai apriboja galimybės įmonėms ir piliečiams sunkiau tampa finansuoti gerą verslą, sunkiau e, rasti tinkamą draudimą. Mes e, manome, kad birželiai bus priimti reikiami sprendimai. Aš nekalbu apie gairias, kalbu apie konkrečius žingsnius, kuriuos reikia žengti dabar. Diskusijos dėl bankų sąjungos užbaigimo e, sukasi apie tai, kad reikia sumažinti riziką ir tinkamai likusią riziką pasiskirstyti, užtikrinti to pusiausvyrą. E, Portugalijos finansų ministrų būdamas žinau, kaip tai yra svarbu. Mes e, savo disbalansą sutvarkėme savo šalyje ir mes dabar jau turime perviršį, mūsų biudžeto deficitas sumažėjo iki 1 procento ir mes e, savo bankų sistemą sutvarkėme, rekapitalizavome ir dabar matome, kad e, augimas padidėjo, sumažėjo nedarbas ir galiausiai visos e, krizės kainuoja ir tenka tas problemas spręsti. Mes sumažinome blogų paskolų, reikšmingai sumažėjo valstybės įsiskolinimas. Mes e, stengiamės palaikyti tvarką pirmiausia savo namuose ir stengiamės gerai išmokti krizės pamokas viešas ir privatus rizikos pasidalymas irgi turėtų būti tinkamai užtikrintas. Man yra akivaizdu, kad eurozona yra ta vieta, kur dar turime pasistengti. Rizikos pasidalymas yra svarbus dalykas, kadangi tai padeda išlyginti ekonominius sviravimus vairiuose regionuose, tai padidina e, taip pat ir atsparumą, nes E, dėl rizikos pasidalymo, ekonomikos tam pasvaresnis. Taip pat fis, fiskalinių požiūrių tai yra naudinga. Dar atsilieka šioje srityje nuo jungtinių valstybių Europos Sąjunga. Uh, daugiau rizikos pasidalymų leistų labiau sitraukti privačiam sektoriu, o dabar reikėtų dar ir fiskalinės rizikos pasidalymo. Artimiausių metų dirbsiu kartu su kolegomis ir stengsimės eurozonoje iškelti tas temas ir jų sprendimą pastumėti pirmin. Tai yra iššūkis, kuris nėra neįveikiamas. Mes galiausiai ne nuo nulio pradedam. Europos centrinis bankas jau atlikdamas bankų priežiūrą turi sukaupęs tam tikrą patirtį. Ir mes manome, kad didieji bankai bankrutuojantis neturi palikti neapmokėtų sąskaitų savo piliečiams. Svarbu sumažinti riziką. Bankai susiprino savo balansus, padidino savo kapitalo išteklius ir sumažino blogų paskolų skaičių. Kai pasieksime bendrą sutarimą dėl to, ką šiandien esam pasiekę, galbūt lengviau bus susitarti dėl refinansavimo, kad tai bus reikalinga ir galbūt pavyks lengviau išspręsti tas problemas, kurios gali kilti diskutuojant dėl rizikos dalynymosi. Tai yra rimti dalykai, apie juos turim e, aiškiai kalbėti. Labai aiškiai pasakysiu, niekas neprašo nuolatinių pervedimų. Niekas nenori, kad būtų sukurta sukurta tokia sistema, kurią galėtų naudotis e, gal kartais e, į avantūras linkę žmonės. Mes norime tiesiog atsparesnės sistemos, kuri padėtų paskirstyti riziką. Ir visa tai turėtų padėti e, bankų sąjungai būti atsparesniai. Esu įsitikinęs, kad 2016 tarybos gairių bus galima tinkamai laikytis, bus galima ten įtraukti visus aspektus susijusius su bankų sąjunga. Ir tam yra, tų aspektų yra keletas esminių. Valiutų sąjunga turėtų apimti bendrą draudimos, indėlių draudimo schemą. Tai turėtų pagerinti indėlininkų teisių apsaugą ir sumažinti eurozonos šalyse e, riziką Svarbu taip pat, kad e, būtų e, įsteigtas bendras bankų problemų sprendimų fondas, kad būtų numatytos apsaugos priemonės, vadinamasis backstop. Junktinėse valstijose tokia sistema yra numatyta, integruota bankų sistema e, yra būtina, tačiau to nepakanka, kad Europos ekonomija ir pinigų sąjunga būtų tinkamai finansuojama. Tad dabar norėčiau paminėti antrą aspektą kapitalų rinką. Ir ši sąjunga yra būtina dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, tai padidina bendros rinkos efektyvumą ir taip pat tai padeda E, taupytojus ir skolintuosius labiau jų interesus subalansuoti ir priimti reikiamus sprendimus. Tai turėtų paskatinti ir nukreipti inovacijas ir investicijas. Tai turėtų padėti mums padidinti e, bendrą augimą, ypač jeigu infrastruktūras bus kreipiamos e, investicijos. Ir pirmiausia, aš kalbu apie tvarias infrastruktūras. Ir galiausiai kapitalų rinka taip pat yra priemonė uh, sumažinti priklausomybę nuo bankų paskolų, e, vystyti kapitalo rinką. Tai reiškia, kad bus daugiau stabilumo. Ir e, mes manome, kad Visą tai yra reikalinga ne tik ES, bet ir jos piliečiams. ES piliečiai pamatys, kad užimtumas auga, e, augimas didėja, tai leis jų santaupoms pasiekti didesnį rentabilumą. Kapitalų rinkos sąjunga yra labai platus projektas, dėl to reikės veikti daugelis ryčių. Reikia, kad būtų galima geriau kontroliuoti kapitalo rinkas, o tam reikia numatyti reikiamą finansinę sąrangą. Galiausiai turėsime atsisakyti, galėsime atsisakyti kapitalų srautams e, taikomų barjerų. Informacijos asimetrija irgi kaip problema bus išspręsta ir galėsime E, taip pat džiaugtis tinkamų institucinių sprendimų prieimimu. E, mes manome, kad diskusijoje dėl Europos ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimo dar lieka klausimų. Bankų sąjunga, tai čia yra labai svarbu, kad abiejose srityse bus pasiekta pažangos, bus lengviau rasti bendrus vardiklius tokiomis svarbiomis temomis kaip uh, tolesnė e, Europos, kaip tolesnė Europos stabilumo mechanizmo raiba, raida ir geresnės, e, geresnį sprendimų stabilumų užtikrinti. Manau, kad biudžeto priemonių dėka taip pat galima rasti biudžeto stabilizavimo priemonių. Ir tos priemonės skirsis nuo tų, kur, kurios aptinkamos kitose monetarnėse sąjungose. Mums svarbu yra sustiprinti taip pat ir privačios rizikos dalymosi mechanizmą. Turėsime e, taip pat įgyveninti Europos centrinio banko politiką. 2016 metų gairės, tų pirmininkų penkių pasištas dokumentas, tai yra svarbus dalykai, tačiau tai neturi mums trukdyti nusistatyti tolesnius tikslus. Aš sakiau, kad turime aiškinti piliečiams tas reformas, kurias norime įgyvendinti. Kai kalbame apie Europos kapitalų rinkų sąjungą, turime taip pat piliečiams pasakyti, kad uh, norime palengvinti Suomijos įmonių mažų gyvenimą, kurios, pavyzdžiui, finansavimo ieškos Prancūzijoje. Norime, kad savo santaupas Airijos pilietis galėtų laikyti Vokietijoje, jeigu jis to nori. Ir e, Olandijoje taip pat įmonė esanti gali būti apmokestinta tos šalies, e, iš kurios yra kilusi. Būtent taip mes galėsime pasinaudoti savo augimo potencialu. Na ir dabar paskutinis dalykas apibendrinimui turim padaryti viską, kad e, Europos ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimas būtų lydimas e, demokratinės atsakomybės, ne fasadinės atsakomybės bet e, nesenas politinis ciklas Europoje parodė, kad yra remiamas Europos projektas, kad pritariama eurui. Nuomonių apklausos šią temą rodo, kad turime aiškius įgaliojimus ir kad turime veikti, turime rasti pragmatinius sprendimus, kaip esame darę dabar. Tačiau e, neturime E, remtis silpnais demokratiniais sprendimais. Bus laikomasi demokratinių reikalavimų ir sprendimų, bet e, tai neturi mums trukdėti, trukdyti surasti kūrybingus sprendimus piliečių lūkesčiams įgyveninti. Tarp parlamentiniai sustikimai, kaip štai ir šiandieninis, puikiai rodo mūsų sieki įtraukti visus į diskusiją, į sprendimų ieškojimą. Tikimės, kad demokratinės iniciatyvos, tokios kaip Europos semestras, bus tinkamai vertintos ir gyvos dar ilgai. Ačiū. Thank you very much, uh, President. Ačiū pirmininkė Centeno. Dėkui už tikrai įdomų pasisakymą. Šeši kolegos paprašė žodžio, tačiau turime tik 18 minučių. Taigi po dvi minutės kiekvienam pasisakusiejam griežtai kontroliuosiu laiką. Erik Vert Prancūzijos parlamentas, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai, labai trumpai, trumpą klausimą turiu. Jūs e, sakėte, jog dabar ekonomika auga ir taip, daugumoje valstybių iš tikrųjų ekonomika auga ir pakankamai smarkiai. Prancūzija vejasi eurozonos vidurkį šiuo požiūriu, tačiau aišku, esant ekonomiko augimui visuomet yra tam tikrų paslėptų rizikos faktorių, kai kuriuos jūs paminėjote, bet ar galėtumėte dar paminėti kitus rizikos faktorius, pavyzdžiui, e, turto nepakankamas vertinimas ar e, įsiskolinimas, aišku, tai varijuoja priklausomai nuo valstybių ir priklausomai nuo to, ar tai yra valstybės skola, e, ar, ar nacionalinė skola. E, Taip pat e, gali būti tam tikrų institucinių aspektų. Jūs minėjote bankų sąjungą, taip pat kapitarų rinkų sąjungą. Tad kokie būtų šioje plotmėje pagrindiniai rizikos faktoriai, dėl kurių gali nukentėti ekonomikos augimas ir ypač eurozonoje? Dėkuoju. E, panas Silva Pereira, Europos parlamentas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, Norėčiau pasveikinti poną Santeną, jo išrinkimo į Euro grupės prezidento postą. Manau, kad tai puikus signalas Euro grupiai. Ir manau, kad tai prisidės prie Europos projekto gaivinimo ir prie konvergencijos. Aišku, jūsų darbas yra labai sunkus, sudėtingas, Birželio mėnesį jūs kalbėjote apie veiksmų planą ir apie eurozonos e, būsimas reformas. Aš norėčiau paklausti dviejų dalykų. Visų pirma, kalbant apie eurozonos reformas, kokia, kokį vaidmenį čia e, vaidins biudžetinių gebėjimų sutvirtinimas? Ir antras klausimas. Ar jūs optimistiškai žiūrite į daugiametę finansinę programą? Nes e, jeigu nebus susitarta dėl šitos programos, tai tuomet ES biudžetiniai gebėjimai gali taip pat dėl to nukentėti. Toliau kitas e, dalykas. Labai svarbu sustiprinti demokratinį legitimumą ir biudžeto bei ekonominę valdyseną. Šiame kontekste, kaip reikėtų sustiprinti Europos parlamento vaidmenį, be kitako ir Europos semestro kontekste, siekiant užtikrinti tą e, sprendimų priimamų ekonomikos ir biudžeto srityje demokratinį legitimumą. Dėkuoju, Matijas Fifte. Vengrija. Micro. Elnök úr, köszönöm a szót, de a szó, hozzászólásomat a, a Ačiū. Suknál szeretném megtenni, nem ennél a... Dėkuoju, e- ponė pirmininkė. Mano klausimai turbūt labiau susiję su po to būsiančiais e, pristatymais, todėl aš vėliau juos pateiksiu. Ponas Jose Manuel Fernandes. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, Norėčiau palinkėti Eurogrupės pirmininkui ko geriausios kloties jo darbe. Jo darbo sėkmė bus visos ES sėkmė. Biudžeto komitete mes balsuosime dėl naujos DFP ir naujų nuo savų išteklių. Mes visi sutarėme, jog turime stiprinti eurozoną. E, tos valstybės, kurios nori prisijungti prie eurozonos, taip pat turi prie to prisidėti. Taip pat šiame kontekste minime Europos valiutos fondą. Visam tam reikės naujų nuo savų išteklių. Tad mano klausimas yra labai konkretus. Ar bus įmanoma panaudoti dalį centrinio, Europos centrinio banko įplaukų. Tai yra vienas milijardas per metus, maždaug tokia suma. Aš norėčiau paklausti Eurogrupės pirmininko, ar jisai sutinka su tuo, kad e, pusė Europos e, centrinio banko įplaukų galėtų būti panaudota nusaviems ištekliams ir tuo būdu mes e, nukeltume tam tikrą naštą nuo mokesčių mokėtojų e, pečių, nes mes turime didinti savo nuoseklius išteklius. Dėkuoju, ponė Matijas. Portugalija. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat e, pasveikinti poną Senteno su e, naujomis pareigomis. Jūs kalbėjote apie veiksmų planą, ateinantiems mėnesiams, tačiau jūs nepaminėjote dviejų problemų. Nepaisant to, kad tos problemos yra akivaizdžios, turiu galvoje e, valstybės skolą ir, e, ir priekybos perviršį. Ar jūs e, numatote netolimoje ateityje spręsti e, valstybės skolos restruktūrizavimo problemas ir ką darysite su tomis valstybėmis, kurios e, sistemingai turi prekybos perviršį, kaip Vokietija. Dėkoju. Panas Pereira, jūs kalbėjote be kita ko ir apie Portugaliją. Minėjote jos pavyzdį. Portugalija, tiesą pasakius, nepaisant ES institucijų šantažavimo, vis dėlto sugebėjo apsaugoti įplaukas ir užtikrinti normalų valstybės e, ekonominį vystimąsi. Tos taisyklės, kurios yra taikomos e, pinigų ir ekonomikos srityje, yra labai griežtos ir jos yra kliūtis normaliam ekonominiam vystimuisi. Dėl to mažėja investicijų ir žinome, kokios yra viso to pasiekmes. Tad e, e, ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimas visuomet reikš ir e, tokių taisyklių griežtinimą. Ištisus 16, e, 16 e, metų Portugalija neatitiko tų e, taisyklių. Dabar noriu pereiti prie skolos klausimo. Šitos skolos restruktūrizavimas reikalauja be galo didelių išteklių panaudojimo. Turime užtikrinti tinkamą valstybių vystimasi. Tad ar Portugalijos įsiskolinimas turi būti sprendžiamas europinėme kontekste? Tačiau kokie būtų jūsų konkretus pasiūlymai, kaip tai turėtų būti daroma? Kokius sprendimus jūs e, siūlote ES pakraštyje esančioms valstybėms turinčioms tokių e, problemų? Ir e, kaip užtikrinti viešasias investicijas tose valstybėse, nes toms valstybėms jų labai reikia. Kaip išeiti iš to uždaro rato, kuris atsiranda dėl įsiskolinimo. Ir tai yra mūsų ekonominės ir pinigų sąjungos politikos pasiekmė. Pirminkės Antėno žodis jums. For... Labai ačiū už klausimus. Atsakysiu pirmiausia į klausimą apie riziką. Kokia šiuo metu e, ji dar egzistuoja? Rizika iš dalies yra išorinė. Reikia suvokti, kokie tie išoriniai faktoriai yra, parengti tinkamą atsaką. Taip pat krizė ir tebe jaučiama ir čia mes krizės pasiekmes e, jaučiame vertinant riziką. O didžiausia rizika yra sėdėti rankas susidėjus. Jeigu net nesitęs eurozonos reformos, jeigu nesustiprinsime jos, nepasirengsime busimai kriziai, tai netliksime mums patikėto darbo. O tai reiškia, kad reikia tvarkyti su praeities rizika ir atsakyti į riziką iš išorės. Mūsų turimas e, gairių planas pakankamai išsamei viską aprašo. Įgyvendinami šį gairių planą sugebėsime mūsų ekonomikos ir pinigų sąjungos atsparumą padidinti ir kovokti su šia rizika. Dabar Tęsiu portugalų kalbą, jeigu leisite. Dėl ES finansinių išteklių. Ir dar svarbesnis elementas - tinkamas jų panaudojimas per būsimąją finansinę programą daug e, ką nulems. Mums e, privalu gilinti tas bendrijos politikos sritis, kuriuose nebuvo pakankamai daroma arba tas, kuriuose tolesnių veiksmų poreikis yra ypač aktuolus. Taigi turime atsižvelgti į bendrą finansinį pagrindą ir tada identifikuoti prioritetus kokie tikslai mums yra aktualiausi. Mūsų pagrindinis tikslas - padidinti ekonomikos ir pinigų sąjungos atsparumą. Taip pat diskusijos dėl nuosavų išteklių ir biudžeto dydžio čia daug ką nulems. Nulems ta prasme, nes biudžetinis pajėgumas bus praktikoje panaudojimas, bus e, jis panaudojamas asimetriniams sukretimams, atsiprašau, malšinti ir didesnėms investicijoms. Aišku, priklausomai nuo konkrečios nacionalinės ekonomikos, ekonomikos ciklo. Į tai atsižvelgiant bus investuojama ir investicijų apimtis priklausys nuo būsimojo biudžeto. Savo įžanginėme pasisakymę jau pažymėjau, kad Europos parlamento nuomonė ir indėlis į diskusijas šią temą man tikrai nepaprastai svarbus. Būtent dėl to sveikinu tokius renginius, kaip kad šiandieninis parlamentų įtraukimas labai svarbus dėl ECB e, pelno. Tai yra visos sąjungos pajamos ir pelnas. Atitinkamai šios sumos turi figuruoti diskusijose, o es ministrų taryba tikrai į tai atsižvelgs per diskusijas. Aš pasisakyčiau už tai, kad šios lėšos būtų traktuojamos kaip europinis ir būtų nukreiptos europinėms priemonėms finansuoti. Europos Sąjunga ir Europos zona, nepamirškime, turi pakankamai nemažą perviršį. Iš vienos pusės tarsi yra pastangos taupyti ir pavyko sutaupyti po įvairiausių reformų, taip pat bankų, kapitalo rinkų reformų. Beje, panašios reformos nepaprastai svarbios, nes jos leidžia sutaupytas lėšas panaudoti visos bendrijos labui. Tuo pat metu nėra tinkamai tos lėšos paskirstamos, nėra vienodai gera situacija visur, atitinkamai ir atskirom šalims skirtos rekomendacijos. Ten rekomenduojama, kaip E, ištaisyti kapitalo disbalansą, kaip pavyzdžiui indėlius, kurių sumos yra išaugusios, panaudoti didesnėms investicijoms. Artėja naujos reformos. Jų metu būtina užtikrinti kapitalo perviršio sėkmingesnį paskirstimą. privalu eurozonai geriau išnaudoti sukauptą kapitalo perviršį. Galima pasidžiaugti, kad auga eurozonos ūkis, dėl to ir e, einamosios sąskaitos perviršis. Kyla klausimas, kaip mes visą tai tinkamai panaudosime. Dabar dėl valstybės skolos. Labai sudėtinga tema, sulaukė jį daug dėmesio po krizės. Turime šiuo metu įvairių mechanizmų, kurie funkcionuoja daug geriau negu prieš krizę. Čia puikus pavyzdys būtų Europos stabilumo mechanizmas ESM. Reikėtų šį mechanizmą ir toliau stiprinti, kad jis atitiktų tuos poreikius, kurie išriškėja šiandien. Taigi, kolegos, privalome optimaliai išnaudoti tas lėšas, e, kurias gauname. Beje, šiuo tikslu mes esame parengę pakankamai pasiūlymų dėl reformų, po jų tikimės sulaukti tikrai daug geresnės situacijos. Pirmininkas, ačiū, ačiū Marijo, ačiū, kad esate pasiryžęs išnaudoti atsivėrusias galimybes ir baigti kurti bankų sąjungą bei gilinti ekonomikos ir pinigų sąjungą, aišku, toliau stiprinant demokratinį atskaitomumą ir skaidrumą. Parlamentas yra pasirengęs dirbti su Eurogrupe, džiaugiamės bendradarbiavimu, džiaugiamės, kad stiprėja dialogas tarp EP ir nacionalinių parlamentų. Mes esame pagrindiniai demokratijos ramščiai visoje Europoje. Nebejoju, kad ši konferencija prisidės prie tarp parlamentinio dialogo stiprinimo ir padės sėkmingai dirbti tobulinant ekonomikos ir pinigų sąjungą. Ačiū, ačiū Mario Centeno. Dabar pereisime prie kitos mūsų konferencijos dalies. Laukia diskusijos apie ES biudžetą. Ponios ir ponai, mėly kolegos, tęsėme plenarinę sesiją. Sveikinu Jūs, perėjus prie šios paskutiniosios dalies, prie apibendrinimo. Šioje dalyje mes daugiausiai kalbėsime apie būsimą daugiametę finansinę programą. Mes tikimės, kad ši programa suteiks ES galimybių pasirenkti ateičiai ir apsisaugoti. Taip pat norėčiau pristatyti ponę Mendą Stojanovą, kuri yra Bulgarijos Respublikos nacionalinės asamblėjos finansų ir biudžeto komiteto pirmininkė. Jinai pirmininkaus pirmajai e, šio posėdžio daliai. Jeigu norite pasisakyti, e, šioje trumpoje dalyje jūs galėsite pasisakyti, e, jeigu užpildysite korteles, perduokite jas salės tvarkdariams. Kalbėjimo laikas dvi minutės. Aš dabar perduosiu žodį poniai Stojanovai pirmininkavimui. Tik tai priminsiu, kad paskui išklausysite pono Otingerio pasisakymų. Manau, kad jis paskui gana greitai turi išeiti, tad aš iš karto jam dabar suteiksiu žodį. Vorsitzender, lieber. Ačiū, ponė pirmininkė, kolega Artui, ponius ir ponai, parlamentarės ir parlamentarai. Labai ačiū, kad radote laiko atvykti čia į Europos sostinę ir padirbėti Man tikrai nepaprastai malonu diskutuoti su jumis apie Europos ateitį ir apie Europos finansų ateitį. Visi puikiai žinome, kad egzistuoja keletas politikos instrumentų, kurie tokie esminiai yra įstatymai, standartai, reglamentavimas kaip pirmasis, antrasis būtų įtikinama komunikacija, o trečiasis finansai, projektų, projektų remimas. Tai visa finansinė pusė, viską, kas atkeliauja iš valstybės biudžeto. Šiuo metu rengiame naują finansinį pagrindą septyneriems metams, nuo 21 iki 27. O komisija šių metų gegužę savo planą pristatys oficialiai. Todėl jūsų susitikimas leis išklausyti konstruktyvių ir naudingų pasiūlymų. Pačiu laiku viskas vyksta. Aišku, jūs savo parlamentuose rengėte nacionalinį biudžetą. Ir kad patvirtumėte tą biudžetą, reikia daugumos ar vienų ar keleto parlamentinių rūmų sistemoje. Tačiau daugumos visada reikia. Daugiamečiam finansiniam planui mums taip pat reikia užsitikrinti šių parlamento rūmų, Europos parlamento daugumą. E, parla komiteto pirmininkas Artui, jo kolegos pranešėjai, kolegos e, parlamentarai biudžeto komitete ir kiekvienas EP narys yra atsakingas, reikia jo palaikymo. Taip pat mums reikia palaikymo taryboje ir jis turi būti visiškas. Ten galioja vienbalsiškumo principas. Įsivaizduokite, jums reikėtų užsitikrinti savo biudžeto komitete vienbalsiškumą, visišką palaikymą jūsų pasiūlymui. Linkėčiau Jums didžiausios sėkmės, o man reikia, kad 27 finansų ar biudžeto ministrai, 27 bendrųjų reikalų tarybos, kitaip sakant, užsienio reikalų ministrai pritartų, man reikia, reikia ir 27 valstybių ir vyriausybių vadovų pritarimo, nes biudžetas yra aukščiausio lygio klausimas ir man reikia kiekvieno parlamento, nacionalinio parlamento pritarimo. Tai sakyčiau, popiežių išrinkti yra juokų darbas. Būtent dėl to šiandien aš keliauju daug, klausausi kiekvieno, kalbuosiu su kiekvienu ministru, kiekvienu parlamentu ir galvoju, koks procesas padėtų suformuoti tokį paketą priimtiną visiems. Taigi mane labai domina, ko jūs tikitės, ko tikisi piliečiai iš ES. Ketvirtadienį ir penktadienį vyks būsimųjų 27 valstybių narių valstybių ir vyriausybių vadovai. Pirmą kartą bus neformalus susitikimas dėl daugiametinės finansinės programos DFP. Mes kol kas neteikėme jokių pasiūlymų e, pagėdavimų dėl prioritetų. Kol kas mes renkame pasiūlymus. Ko jūs norėtumėte užsisakyti iš Europos? Ko pagėdaujate iš Europos? Aš siūlyčiau kalbėti tik apie projektus, temas ar mintis, kurios, kurioms uh, Europa suteikia pridėtinę vertę. Temas, kurias Europa leistų paprasčiau spręsti, projektus, kuriuos Europa gali geriau finansuoti, taigi reikia to europinio lygio. Vykstančioji DFP grindžiama pagal tradicinės e, programas sanglaudos politika, bendroji žemės ūkio politika arba Europos infrastruktūros tinklų priemonė Connectic Europe statomi geležinkeliai tiesiami infrastruktūriniai tinklai Erasmus Plus kitas pavyzdys milijonai jaunuolių gali vykti į kitą Europos šalį patirti savo kailių, ką reiškia ta Europa pasimokyti kitoje Europos valstybėje. Horizontas 2020 - Europos mokslinio tyrimų ir inovacijų programa. Taigi tokie didžiuliai iššūkiai mūsų laukia. Pastaraisiais metais mūs, mums iškilo ir visiškai netikėtų naujų iššūkių. Migracija, pabėgėliai, kova su terorizmu, vidaus saugumas ir išorės saugumas. Būtent šiuose naujose srityse Europa gali duoti pridėtinės vertės, leidžia dirbti efektyviau, daugiau sutaupyti. Praėjusį savaitgalį lankiausi Münchenė saugumo konferencijoje. Ten viešėjo šimtas, daugiau nei šimtas gynybos ir užsienio reikalų ministrų iš viso pasaulio. Tapo akivaizdu, iš Europos tikimasi kad ji pati bus atsakinga už savo išorės ir vidaus saugumą ir nebesitikės tik amerikiečių pagalbos. Mes keliaujame link gynybos sąjungos. Mes turėtumėme kartu investuoti į bendrus gynybos mokslinius tyrimus. Turime kurti bendrai gynybinius pajėgumus, gynybos pramonę stiprinti. Ir čia Europa teikia aiškę pridėtinę vertę. Kitas pavyzdys. Daugybė ministrų iš nacionalinių vyriausybių sako, kad sienų kontrolės sąjungos viduje yra būtina tik tuo atveju, jeigu netinkamai užtikrinama mūsų išorės sienų apsauga. Mes kalbame apie pabėgėlius iš plėtinio karo krečiamų valstybių, apie ekonominius pabėgėlius, apie šeimų susijungimą. Man Europoje laisvas asmenų judėjimas ir sienų nebuvimas yra labai svarbu. Jokių sienų tarp Austrijos, Slovenijos, Danijos ir Vokietijos. Tas sienų nebuvimas didžiulis pranašumas mūsų verslui, darbdaviams ir aišku mūsų e, piliečiams. Reikia padėti mūsų bičiuliams iš Bulgarijos, iš Italijos, iš Maltos, Kipro, Ispanijos ir Graikijos. Jiems reikia padėti susidoroti su pabėgėlių problemomis. Airijos situacija visiškai kitokia. Migracinis spaudimas ten nedidelis, nedaug migrantų ir Suomijoje, Portugalijoje. Tačiau išorės siena sienų saugumą mums reikia užtikrinti bendromis jėgomis. Taigi, prašau, užsisakinėkite iš Europos valgiaraščio, ko jūs pageidaujate. Europa yra vienintelis lygis, neturintis jokių skolų. Mes nuo pat savo įsteigimo negalime skolintis. Savivaldybės, regionai, nacionalinės valstybės galėjo skolintis. Vienos tą darė daugiau, kitos mažiau, kai kurios per daug skolinosi, tačiau Europa turi lygiai nulį skolų. Todėl e, mes negalime rinktis skolų kelio. Mes taip pat neturime galimybės rinkti mokesčių. Mums reikia lėšų kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, kad galėtumėme vykdyti tas užduotis, kurias mums patikėjote kad galėtumėte daryti tai, ką visi norime. Kitam finansinė, kitai finansiniai e, programai yra dvi finansinės spragos - pajamų ir išlaidų srityse. Pirmiausia, dėl breksito. 12-13 milijardų išnyks iš biudžeto po breksito. Tai pajamų spraga, o išlaidų spraga. Tai papildomos išlaidos gynybai, išorės sienų apsaugai, moksliniams tyrimams, visoms toms temoms, kurias reikia spręsti europinių lygių. Kaip užpildyti Brexit e, spragą, mes siūlome finansuoti 50 procentų tos, e, to trūkumo iš sutaupytų lėšų, o 50 procentų e, prašyti padengti ES 27 valstybių narių. Nes tokios išlaidos iš principo reiškia papildomas pajamas, naudą mūsų valstybėms, mūsų piliečiams, tačiau ją pajusime tik po investicijų. Atitinkamai mes siūlome 80 procentų e, būsimojo biudžeto palikti iš e, buvusių lėšų ir tik 20 procentų didesnio indėlio iš valstybių narių. Šiaip tema pakankamai prieštaringa, visiškai neseniai viešėjau vienoje valstybėje narė, ten man žemės ūkio ministras sakė, gali daryti ką tik nori, tačiau žemės ūkiui negalime nubraukti nė euro. Tada pas man susitikau su regionų atstovais, regionų vadovai ir sakė, negalima nubraukti ne euro sanglaudos politikai. Ir man pateikė visų regionų atstovai bendrą deklaraciją. Negalime nubraukti ne euro, tačiau tai neįmanoma. Jeigu pasitraukė stambus indėlininkas, jeigu nelieka turtingo dėdės, tai reiškia, kad dėja per kalėdas po kalėdinę eglutę rasite mažiau dovanų arba jos bus kuklesnės. Iš kitos pusės įveikti breksito e, spragą tik mažinant biudžetą būtų klaida, nes aš noriu remti tiek žemės ūkį, tiek sanglaudos politiką, sumažinti, taupyti taip, tačiau nubraukti visiems vienodai būtų klaida. 5 procentų sumažinti yra įmanoma, 10 sunkiai pakeliama, 20-30 neatsakinga. Mano tikslas užtikrinti, kad ir toliau kiekvienas sąjungos regionas galėtų dalyvauti sąjungos politikoje, prašyti atitinkamo finansavimo dvi programas norėčiau išgelbėti nuo taupimo ir netgi padidinti joms finansavimą Erasmus Plus jaunajai kartai ir Europa horizontas po 20 metų. Tai čia moksliniai tyrimai ir Europos konkurencingumo stiprinimas. Teinančių metų parlamente bus svarstomi du pranešimai dėl DFP. Abu pranešėjai yra šiandien čia ir po ilgų diskusijų susitarė dėl viršutinės ribos 1,3 procento. O visos valstybės narės, atsiprašau, ne visos, e, mažuma valstybių narių pagėdavo 1,0 viršutinės ribos, tai yra tai, ką anksčiau kalbėdavo Davidas Cameronas. Jeigu vieni nori 1,0, o kiti pagėdaus 1,3, tai laimės Putinas, Erdoganas ir Trumpas, nes Europa taps nevaldoma, pralaimės visi mūsų piliečiai. Neužtikrinsime tinkamo finansavimo gyvybiškai svarbiems Europos ateičiai projektams. Todėl prašau jūsų visų, likime lankstus. Jeigu nebus noro siekti kompromiso, tai vienbalsiškumas taps utopija. Todėl akcentuoju kompromisą. Kiekvienas visur komisijoje, parlamente ir taryboje turės siekti kompromiso. Dar pažymėsiu, kad dabartinė DFP tai yra šeštoji versija, kaip mes dirbsime ateičiai. Pirmoji buvo prie Žako Deloro 1988 metais, tačiau pirmą kartą dar nėra taip buvę e, tarp komisijos pasiūlymo ir DFP patvirtinimo vyks Europo rinkimai į EP. Anksčiau to nėra buvę. Taigi yra dvi galimybės - ar iki rinkimų arba po. Jeigu lauksime, problemus niekur nedings. Aišku, dalį problemo, e, pro, dalis problemų išnyksta nieko nedarant. Tačiau mano įvardintos problemos niekur nedings. Jeigu pradėsime diskusijas 20-aisiais, neišvengiamai pavėluosime mūsų ūkininkai, mūsų merai, piliečiai, viešoji administracija, mūsų mokslininkai negali laukti. Ir jiems reikia žinoti kuo anksčiau, nes kuo anksčiau, tuo geriau. Komisija praėjusį kartą Liepos mėnesį 11 metų pateikė savo pasiūlymus, tačiau nieko nevyko ir 12-13 metai buvo prarasti metai buvo tiesiog perkelinimos lėšos, vyko įvairiausi ginčiai, buvo deramasi su atskirais regionais. Ir vien tai užėmė metus. Jeigu mes norime pasimokyti iš praeities, turime išnaudoti visą laiką mums likusi nuo šiandien iki kitų metų Velykų. Ta laiką panaudokime susitarimui ir įrodydami kiekvienam iš dalyvių Europos biudžeto svarbą. Dėkui. Eh, Dėkuoju, ponė komisarė. Visi nekantrai laukia gegužės antrosios dienos. Na, o dabar perdodu žodį eh, ponė Stojanovai, kuri pirmininkaus šiai posėdžio daliai. Dėkuoju, ponė Artui. Mes turime labai nedaug laiko, tad e, norėčiau priminti, kad e, turime kalbėti glaustai. Ir iš karto perdodu žodį e, Bulgarijos finansų viceministrai, poniai Petrovai. Penkios minutės jūsų kalbėjimo laikas, kad kalbėčiau greičiau, tai aš norėčiau tarti keletą žodžių ir kaip e, pirmininkaujančios Bulgarijos atstovė. Ir norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Otingeris. Kaip pirmininkaujantį valstybę mes e, labai glaudžiai bendradarbiavame su Austrija ir Rumunija, kad prisidėtume prie to ambicingų tikslų siekimo, kurios minėjo komisija. Čia kalba sukasi, kita ko yra apie dėrybas dėl DFP Ir labai svarbu, kaip jūs sakėte, užbaigti tas darybas iki kitų metų Velykų. Aš manau, kad tai yra realu, kad tai yra įmanoma, jeigu e, visi dės pakankamai pastangų tam pasiekti, kas yra įmanoma pasiekti. Turint omenyje, kad e, gegužės antrą dieną komisija paskelb savo pasiūlymą, tai mes esame pasirengę iš karto e, pradėti darybas, aiškinamai laikotarpį. Daryti tai per nuolatinės atstovybės valstybių narių Bruselėje, per koreperą, o paskui per pirmininkaujančios valstybės bičiulių, draugų grupės. Ir mes manome, kad realu būtų renkti nedaugiau nei du posėdžius per mėnesį skirtus šitai temai, kad galėtume užbaigti tą pirminį laikotarpį ir paskui pereiti jau prie tolesnių fazių per Austrijos pirmininkavimą. Komisijos komunikatas buvo paskelbtas prieš keletą dienų ir e, man atrodo, kad viskas e, vyksta tinkama linkme, ten yra įvardėjamos galimybės, valstybės narės gali pasirinkti pačiu tikslingiausiu būdu tam tikras e, galimybės. Ir aš manau, kad e, galbūt viršutinės ribos DFP gali būti truputį padidintos, turint omenyje mūsų naujas e, politikas, kad e, būtų atremti tokie iššūkiai kaip migracija, išorės sienų apsauga ir taip toliau. Na, o tuo pat metu mes užtikrinsime, kad būtų tinkama pusiausvyra tarp e, viešųjų finansų svarbiausių aspektų, tai yra tarp stabilizavimo funkcijos ir e, kitų e, funkcijų. Šitie dalykai yra paskirstimas yra susijęs glaudžiai su sanglaudos politika ir su BŽUP ir mes sieksime, kad šiems sektoriams būtų skiriama kiek įmanoma didesnė svarba DFP kontekste, taip kaip tai yra akcentuojama komisijos komunikate. Tai tiek aš norėjau pasakyti ir baigdama norėčiau dar pridėti, kad mūsų logotipe sanglauda yra minima kaip vienas iš trijų prioritetų. Ir mes ir toliau dėsime pastangas, kad sanglaudos politika buvo viena iš pačių svarbiausių e, bendrų politikų ir kad užimtų vieną iš svarbiausių vietų biudžete. Dėkuoju poniai Petrovai. Dėkuoju, kad kalbėjote glaustai. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį ponui Olbricht ir poniai Izabel Toma. Jie abu yra pranešėjai DFP klausimų, jie yra biudžeto komiteto nariai. Kiekvienas iš jų kalbės po penkias minutės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Mes esame koordinatoriai e, dėl dalyvės finansinės programos rengitis pranešimą. Aš esu iš APP frakcijos, mano bendra pranešėja yra iš socialistų frakcijos. Mes visada turime ieškoti kompromiso ne tik tarpusavį, bet ir tarp mūsų politinių frakcijų. Norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau paaiškinti mūsų poziciją. Kaip Europos parlamentas mes nelaukėme kol prasidės kokios nors procedūros. Mes norime reaguoti e, iš karto, kai tik pasirodė pirmas ir antras komisijos dokumentai. Mes norime parodyti savo politinę poziciją, biudžeto komiteto bus parengta nuomonė ir viso parlamento. 27-28 ministrai, sako, sunkiai sutarė, nuo mūsų yra 750 iš įvairių politinių frakcijų netai paprasta yra. Tačiau tai yra daugiau politinė problema. Ir dabar kokia yra mūsų pozicija. Nacionalinių parlamentų nariams regis viskas yra aišku. Yra dvi svarbiausios strategijos. Arba mes pasakome, kad, e, pasakome, ką norėtume daryti, kiek tai kainuos ir kur yra pinigai. Ir pradedam daryti tai, ką norėtume. Arba galime pasirinkti kitą taktiką. Mes mokėsime vieną procentą ir pažiūrėsim, kur paskui tuos pinigus dėsim, ką su jais veiksim. Tai yra visiškai dvi priešingos strategijos. O kokia yra realybė? Realybė yra tokia, kad mm, nacionalinės vyriausybės elgesi taip. E, pasakykite, ką reikės daryti ir kai susakote, ką reikės daryti, sako, bet mes visam tam skirsime vieną procentą. Tai tai ir yra problema didžiausia. Mes kaip Europos parlamentas laikomės kitos pozicijos. Mes esame iš vairių politinių frakcijų ir mes sakom, tvarkoj, jeigu mes turim prioritetus, tai yra puikus dalykas, bet ar turime lėšų tiems prioritetams įgyveninti? Jeigu ne, tai vadinasi, turim peržiūrėti savo prioritetus, nes jeigu ir, ir galbūt rasti daugiau lėšų. Mes turime proeuropietiškas partijas Europos parlamente, kurios norėtų uh, vykdyti daugiau europietišką politiką. Ar galbūt mes esame labiau euroskeptiškai nusiteikę ir tuomet mums belieka nukirsti kai kuriuos tos prioritetus, jų nefinansuoti. Taigi diskusija vyksta labai sudėtinga. Ir visas klausimas svarbiausias yra toks, ko mes norim šiandien iš ES. Antra, mes kaip Europos parlamentas siūlome labai elgtis pragmatiškai. Mes turime tam tikrus standartus ES veiksmams ir mes sakom, pradėkim remdavėsi tais pačiais standartais. Sumažės mūsų biudžetas pasitrauktus jungtiniai karalystiai, nebebus jos įnašo ir tiesiog dabar iš minus e, įvertinkim, ką e, jungtiniai karalystė gauna iš Europos. Ir, ir ko mes neteksime. Taigi mes sakome, kad mes išlaikykime sanglaudos politiką tokią, kokia ji yra, žemės ūkį išlaikykim tokį, kaip yra be jungtinės karalystės Europos komisija štai sako, kad reikėtų patrikubinti Erasmus plus e, finansavimą. Patrikubinkime kosme finansavimą, nes tos abi programos labai sėkmingos. Gynybai ir saugumui taip pat paskirkim daugiau lėšų, kaip ir migracijos problemams spręsti. Mums rezultatas viskas suskaičiavus gautųsi 1,3 procento bendro nacionalinių paremų į ES biudžetą. Tai yra mūsų atliktos analizės rezultatas. Dabar kaip parlamentas mes kreipsimės į tarybą ir sakysim, jeigu tam nepritarėte, tai ką siūlote, ko atsisakysim. Nes jeigu mes mažinam ES biudžetą, tai vadinasi teks kažko atsisakyti. Ar norite, pavyzdžiui, kad atsisakytume sienų kontrolės finansavimo, o gal mokslo tyrimų finansavimo, o gal sanglaudos ar bendrosios žemės ūkio politikos. Ir pasižiūrėkime, kaip žmonės vietose reaguos. Ir prieš perdodamą žodį savo kolegijai Izabel Tioma dar norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas ne, yra iš tų pačių politinių partijų kaip ir jūs. E, jos veikia ir nacionaliniuose parlamentuose. Mes tengiamės atstovauti tai pačiai politiniai šeimai, nacionalinių lygmenių, ES lygmenių. Mes esame iš skirtingų politinių šeimų ir prašome vyriausybių, kad šios elgtųsi labai aiškiai, ne tik mums, bet ES piliečiams. Pasakykim žmonėms, ko yra tikimasi iš ES. Jeigu mes to nepadarysim, jeigu tik auginsim žmonių lūkesčius ir jų neįgyvendinsim, žmonės praras pasitikėjimą ES. ES sakys jie neveikia. Mums tai yra svarbiausias dalykas. Jeigu skirtumai egzistuoja tarp mūsų, kad ir šioje salėje, mes vis tiek turime stengtis rasti bendras pozicijas ir pasakyti, elgime sąžiningai ir aiškiai. Ir aiškiai pasakykime, ko mes tikimės iš ES. Pone Toma. Ačiū. Pone pirmininkė. Kalbėsiu prancūziškai. Kaip ir gyvenime, Europos Sąjungoje meilės pareiškimai yra puikus dalykas, bet trunka trumpą laiką o ilgiau turėtų trukti pati meilė Europai ir turėtų, reikėtų pasitelkti tų meilės įrodymų. O šiuo atveju tas meilės įrodymas būtų biudžeto tinkamos suformavimas. O kol kas daugiau girdime tik meilės pareiškimų Europai. Įrodymų dėja vis mažiau ir mažiau. Pastaraisiais metais daug kartų buvo mažinamas e, ES biudžetas. Daugiametė finansinė programa yra mažesnė negu, pavyzdžiui, ankstesnių biudžetų metų. Mes matėme, kaip biudžetas buvo mažinamas. 16 metų biudžetas, jeigu vertinsime infliaciją, yra mažesnis negu 2017 metų biudžetas. Tačiau kiekvieną mėnesį e, skamba, skambus pareiškimai ir sakoma, kad ES prioritetų sąrašas dar turėtų pailgėti. Taigi siūloma nuveikti daugiau, užsiimti gynybos reikalais, investicijomis, uh, E, o lėšų siūloma daugiau. Nei išmintinga taip elgtis, nei įmanoma. Pone komisarė, kad kompromisas būtų rastas, ir aš žinau, apie ką aš kalbu, nes mano bendra pranešėjas yra iš kitos politinės partijos negu aš pati. Mes kompromisų ieškome, tai darome kasdien, o kad kompromisas būtų rastas, reikia, kad mes visi tam kompromisui su, pritartume jį suprasdami. Kita vertus, valstybių narių interesas būtų išlaikyti biudžetą bent jau tokio lygmens, koks jis yra dabar. Ir kai sakau išlaikyti, kai pasitrauks Junktinė karalystė, norim mes to ar nenorime, kaip sakė mano bendra pranešėjas ponas Olbricht, mums reikės 1,3 procento e, valstybių narių bendrų nacionalinių pajamų įnašo. Nes reikės E, labiau finansuoti mokslo tyrimus, Erasmus ir kai kurias kitas labai svarbias ir sėkmingas programas. Reikės finansuoti naujas politikas. Ir jau čia mums reikalingi bus tie 1,3 procento, ne mažiau. Norėčiau galiausiai tarti žodį apie tai, kaip turėtų vykti visos kitos operacijos, kaip elgimės, kaip elgsimės. Pone Marinėla Petrova mums sakė, kad vyks du posėdžiai per metus tarp tarybos ir komisijos. Puiku, džiaugiamės tuo, kad ruošiamasi dirbti reguliariai, bendradarbiauti tarp komisijos ir tarybos. Tačiau, o kasgi numatyta yra diskusijoms su Europos parlamentu. Norėčiau priminti, kad procedūra yra labai aiški. Mes turime galiausiai proceso pabaigoje pareikšti pritarimą tarybos siūlymui, o tą, e, tą, tą, tą sutarimą turės pareik, turėsim pareikšti dokumentų, kuris parengtas tarp komisijos ir tarybos. Taigi, klausimas, mes turime patvirtinti tą sutarimą jį suprasdami, tad kaip kartu dirbti, kad mes jį suprastume. Mes bandome susikti kuo daugiau su nacionaliniais parlamentais, e, kad žinotume bendrą situaciją. Na ir užbaigdama norėčiau labai pragmatiškai pasakyti, kaip sakė ponas Olbricht. Niekas iš mūsų neturi stebuklingos lasdelės. Jei norime išlaikyti esamą ES biudžeto lygį, išlaikyti lygį, nedidinti, dar kartą pabrėžiu, mes nebegalime ir toliau įtis nacionaliniuose biudžetuose Tai yra blogas dalykas nacionaliniams biudžetams, nes ten irgi yra savi prioritetai ir tai yra blogai Europos parlamento biudžetui, kuris vis mažėja ir mažėja. Sprendimas yra tik vienas. Turime grįžti prie biudžeto ES formavimo ištakų ir turime grįžti prie nuosavųjų išteklių uh, kūrimo idėjos. Europos parlamentas priėmė sprendimą ir balsuos dėl to, kad reikia susijęti būsimą tokią metę finansinę programą su siūlymu dėl nuosavųjų išteklių. Mes su bendra pranešėjais dėl nuosavųjų išteklių esame sudarę darbų kalendorių, kuris yra labai panašus e, ir bus įgyvendamas paraleliai su visais kitais darbais. Mes dirbsime tol, kol Europos parlamentas nepareikš savo sutikimą dėl daugiametės finansinės programos. Aš tikiuosi, ponė ministrė, pona Petrova, kad tikiuosi, kad taryba pakeis savo darbo atvarkę, nes nerimta yra, kad yra prašoma Europos parlamento pritarimo, jis bus šviežiai išrinktas, komisija bus besikūrenti, besusikūrenti ir Norėčiau paklausti, ar nebūtų įmanoma numatyti bendrą darbo procedūrą. Galbūt galima būtų tą darbo tarkę pakeisti, kad tos dėrybos prasidėtų kuo greičiau. Dėkoju. Благодаря ви. Господин Артюис, Ačiū labai. Žodis ponui Artui perduosiu jums pirmininkavimą. Prašom. Madame. Dėkuoju, ponė. Bendra pirmininkė, dabar suteiksiu žodį ponui Mair Alkaja, kuris e, yra Niderlandų atstovų rūmų finansų komiteto narys. Jų kalbėjimo laikas maksimum penkias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, brangus europiečiai, kolegos parlamentarai, reikėtų pasidalinti mintimis dėl DFP ir džiaugiuosi, kad galiu prisijungti prie diskusijos ir pristatyti Niderlandų socialistų partijos poziciją, kalbėsiu trumpai ir pabandysiu išskirti du elementus. Reikia, kad finansavimo pagrindas susilauktų plačios europiečių paramos, tačiau tai nėra savaime suprantama. Šiai dienai nevyksta jokios diskusijos apie tai, ar es biudžeto pinigai panaudojami efektyviai. Gal kas nors taip ir galvoja. Tačiau iš tiesų diskusijos vyksta. Esu socialistas ir interna, palaikau internacionalo mintį. Manyčiau, kad bendra sanglaudos politika, bendro žemės ūkio politika kelia abejonių piliečiams. Jie abejoja, ar iš tiesų geriausiai gerovę perskirstyti moka Europa. Jeigu mes padidinsime valstybių narių indėlį į ES biudžetą ir neišspręsime egzistuojančio skepticizmo, tiesiog padėsime nacionalistams, kurie pasisako už neeuropinį sprendimą. Ir panašios tendencijos šiandien matomos dėja ne tik Niderlanduose. Dabar antra mintis, kurią išsakysiu. Brexitas yra ir didžiulė galimybė. Yra net keletas variantų, kai viena iš valstybių narių, kuri buvo net e, donorė biudžete, nusprendė pasitraukti. Akivaizdu, kad negalime judėti kaip anksčiau Negalima reikalauti tik daugiau ir daugiau, kaip buvo iki krizės, reikia visiškai pakeisti mąstymą, reikia parodyti žmonėms, kad jie gali daryti realią įtaką biudžeto formavimui. Atitinkamai privalo atsižvelgti į nacionalinių parlamento mintį. Todėl aš norėčiau aiškiai pristatyti mūsų mintį dėl būsimo ES biudžeto. Nedidelis, veiksmingas biudžetas, tik tie elementai, kurie turi tarp valstybinį pobūdį, būtų prioritetiniai, o bendras finansavimas būtų norma, o ne išimtis. Reikia iki minimumo sumažinti lėšų nukreipimą per ES institucijas. Po breksito mes turime turėti naują biudžetą. Negalima leisti, kad išauktų valstybių narių įnašas. Tik tokiu būdu užsitreik, užsitikinsime pakankamą e, paramą piliečiams, naujai DFP, laukiu naujų diskusijų ir dėkui ponė pirmininkė. Merci, merci, monsieur Alkaja. Dėkuoju, ponui Alkaja. Dabar suteiksiu žodį tiems kolegams, kurie paprašė žodžio. Dešimt kolegų paprašė žodžio. Jeigu galėtumėt kalbėti maksimum po dvi minutės, būčiau jums labai dėkingas. Pirmasis kalbėtojas yra panas Andrei Slačta iš Lenkijos parlamento. Peut-être a-t-il dû nous quitter. Gal jo nėra salėje. Atrodo, kad nėra. Przewodniczący, ze względu na deficyt czasu. Ačiū, ponė pirmininkė. Laiko mažai, todėl kalbėsiu labai trumpai. Lenkijos vyriausybė ir parlamentas atidžiai seka diskusijas apie biudžetą. Mes norime išsaugoti tai, kas funkcionuoja sanglaudos ir bendroje žemės ūkio politikose. Kaip kad pažymėjo komisaras Oettingeris, ši politika, šios dvi politikos rytis turi realią europinę pridėtinę vertę. Esame giliai įsitikinę, kad sanglaudos politika su gerai išbandytais instrumentais yra optimali priemonė maž, žinant skirtumus tarp valstybių narių, didinant konvergenciją. Sakytumėme, ta didelė pridėtinė vertė pirmiausia kyla iš infrastruktūros projektų. Raginu jūs, vos tik pradėsite kurti DFP pagrindą, prisiminkite, ką jūs norite palaikyti iš europinių lėšų. Pavyzdžiai būtų Via Baltica projektas. Šie projektai yra gyvybiškai svarbus ne tik regionams kaip Šiaurės Europos ar Baltijos, ne, jie svarbus visai ES. Lenkijos vyriausybė ir parlamentas tvirtai tiki, kad darbai sanglaudos arba žaup srityse gali tapti tikrai puikiu atsakymu į tokius didžiulius iššūkius kaip klimato kaita, žiedinės ekonomikos kūrimas, inovacijų skatinimas, taip pat ir skaitminės rinkos kūrimas. Dėkui. Je vous remercie. La parole est maintenant à Jan Kreiner du Parlement Dėkuoju. Žodis e, Austrijos parlamento atstovui Jan Kreiner. Ačiū, ponė pirmininkė kad kalbėčiau trumpai tik apie nusavis išteklius pasisakysiu. Sakyčiau, kad yra tikrai nebloga mintis paskirti prie šios dalies tuos mokesčius, kurių negali valstybės narės lik, rinkti nacionaliniu lygiu, nes kyla ta e, klasikinė problema. Benzino akcizas ar dizelino akcizas, kur geriausia jį rinkti finansinių sandorių mokslinis arba CO2 emisijų mokestis. Ir panašios, panašus apmokestimai tik nacionalinių lygių realiai pakenktų nacionaliniams valstybėms. Europinių lygių tai kitas reikalas. Taigi, Reikia susitelkti ties, ties tais mokyčiais, kuriuos gali geriausia rinkti nacionalinės valstybės ir atitinkamai Europa. Mokesčiai yra būdas vystyti tas rytis, kurios aktualiausios valstybėms narėms, europiniai mokesčiai, tos, kurios aktualiausios Europai, tos ir iš tų, tos lėšos būtų naudingos kiekvienam ir gal tai būtų būdas išvengti papildomų indėlių į es biudžetą. Dabar yra žodis ponui Zigrid Murešant, kuris yra pranešėjas biudžeto klausimais 18 metais. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Otingeri, mėly kolegos. Aišku, kad tie uždaviniai, kurie mūsų laukia DFP kontekste, uh, yra e, labai e, svarbus ir mes turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp tradicinių prioritėtų, tai yra žemės ūkio politika ir sanglaudos politika, nes šios politikos padeda labiausiai atsilikusiems regionams, taip pat prisideda prie maisto saugos, turiu galvoje BŽUP, ir naujų prioritėtų, tai yra daugiau saugumo mūsų piliečiams E, gynybos sąjunga, e, pabėgėlių krizė, daugiau investicijų į mokslinius tyrimus, daugiau inovacijų, užtikrinant mūsų e, ateitį. Taip pat mums reikia daugiau lankstumo. Komet dėrėjomės dėl 18 metų biudžeto, mes matėme, kad DFP 13-20 metais buvo apibriešta tada, kai dar nebuvo migracijos e, tokio spaudimo ir nebuvo terorizmo krizės, dabar turime atsižvelgti į tuos e, dalykus. Tad mes numatome e, vieną milijardą migracijos krizės kontekste e, sustarimui su Turkija, taip pat daugiau e, nei 2 milijardai eurų investicijų. E, EFSI kontekste. Tad, aišku, lankstumas yra labai svarbus aspektas čia, nes e, antraip, jeigu iškils nenumatytų iššūkių, mes turėsime sakyti piliečiams, kad mūsų pirminės prioritetams iškyla rizika. Taip pat e, e, Mes e, turime apsispręsti dėl politinių prioritėtų. Ko mes laukiame iš ES? E, mes norime, kad ES daugiau veiktų, užtikrindama išorės e, e, sienų apsaugą, e, kovoti su terorizmu, e, užtikrinti daugiau saugumą. Tad ES, jeigu mes norime, kad neveiktų ten, turi turėti pakankamą finansavimą. Taip pat e, e, lėšos turi būti panaudojamos geriau ir komisija stengiasi tai užtikrinti, tačiau mes negalime pasiekti daugiau e, su mažesniu finansavimu. Aš klausiausi Austrijos kolegos pasisakymo. Valstybės nenori kai kuriais atvejais, kad būtų mokama daugiau. Jeigu norime, kad ES veiktų daugiau, jos biudžetas turi būti didinamas. Jeigu tai reiškia, kad valstybės turės mokėti daugiau, tai taip pat reiškia, kad valstybės ir gaus e, daugiau. Ir piliečiai tose valstybėse narise taip pat tikisi iš ES, kad jinai veiks veiksmingiau. Ir e, e, dėl to piliečiams taip pat bus geriau, tik tai jeigu biudžetas bus didesnis ir galų gale pasiekmes jiems bus teigiamas. Dėkoju. Dabar žodis ponui Matijas iš Vengrijos parlamento. Dėkuoju. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, DFP laikotarpiai po 20 metų turi atsižvelgti į e, e, naujus iššūkius. Pats didžiausias iššūkis čia turbūt yra Brexitas. Taip pat e, papildomos lėšos, kurių reiks saugumo ir gynybos srityje. Taip pat busim, busimieji plėtros etapai, tam taip pat reikės e, finansavimo. Kalbant apie naujas ES politikos rytis, tai gali pasireikšti desnėmis įmokomis valstybių narių. Mes turime taip pat e, didinti ES ateities konkurencingumą ir konvergenciją. Būtent todėl mes e, pasisakome prieš finansavimo mažinimą sanglaudos politikai. Mes manome, kad visų pirma reikėtų apibrėžti naujo biudžeto prioritetus ir tuomet pagal juos numatyti atitinkamą finansavimą. Tai turi būti daroma skaidriai ir atsižvelgiant į visų e, interesus. E, Vengrija yra e, apsisprendusi po 20 metų didinti savo įmokas į ES biudžetą virš 1 procento. Ir tams mums reikia labai detalaus ir gerai apgalvoto pasiūlymo. Siūlymai bus e, patekti vėliausiai 20 metų e, gegužės mėnesį. Parlamentas ir taryba galės užbaigti savo teisėkoros ciklą tuo būdu, tačiau politiniu lygmeniu mes turime pasiekti susitarimą kaip galima e, greičiau, nes čia kalba sukasi apie ES e, finansinį tvirtumą ir saugumą. Dėkuoju. Dabar žodis Kipro parlamento atstovui. Dėkuoju, pana pirmininkė. Viskas, visa diskusija buvo tikrai labai įdomi. Įdomu buvo tai, ką mums pasakė ponas komisaras. Reikėtų laikytis naujo požiūrio, kai vyks dėrybos dėl uh, naujos daugiametinės finansinės programos. Tam, kad būtų galima atremti krizės, jeigu tokios įvyktų ES. Būtina užtikrinti, kad ES biudžetas ir toliau galės teikti pagalbą krizės patiriančioms valstybėms, ar kurios patyrė krizės. Tad solidarumo principas turėtų uh, be kita ko atsispindėti toje daugiametėje naujoje finansinėje programoje, ypač kalbant apie žemės ūkio ir sanglaudos politiką po 2020 metų. Tai padės geriau kovoti su egzistuojančia neligybė ir skirtumais tarp įvairių ES regionų. Turėtume gerai pagalvoti apie tai, kaip tinkamai saugoti ES išorės sienas ir Taip pat turėtume pagalvoti, kaip geriau apsaugoti tuos išteklius, kurie buvo atrasti Kipre. Buvo rasti, ga, tie, tie naujieji ištekliai yra gamtinės dujos ir nafta. Tai yra ES ištekliai, juos reikia tinkamai apsaugoti. Ehm, pavyzdžiui, nuo trečiųjų šalių, kurių ketinimai gali būti keistokie. Norėčiau pasakyti, kad bendroji žemės ūkio politika ir sanglaudos politika vaidina esminį vaidmenį siekiant sumažinti skirtumus ir sumažinti neligybę. Visos šios politikos turėtų būti laikomos prioritetu daugiametėje finansinėje programoje. Ta dalis, kuri būt, turėtų būti skirta šioms politikoms, turėtų būti išlaikyta pritarėme tai pozicijai, kurios laikosi pirmininkaujanti Bulgarija dėl sanklaudos politikos. Diskusijų metu dėl naujų perskirsimo mechanizmų reikėtų įdėkti labai tikslius ir griežtus kriterijus, kurių dėka būtų galima atsižvelgti į valstybių situacijas. Ir pavyzdžiui, Tai viena iš tų charakteristikų galėtų būti e, periferiniai regionai ar salos. Turėtume nepamiršti jaunimo interesų. Ir Europos komisijos siūlymais, man regis, nusipelno mūsų visų paramos. E, profesinio mokymo planai irgi yra geras siūlymas, visą tai turėtų būti susijęta su rinkos poreikiais. Tuomet mes galėsim juos paremti. Norėčiau pasakyti taip pat, kad reikia remti visas politikas susijusias su skaitmeninė sritimi ir socialiniais partneriais. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar kalbės Europos parlamento narys mūsų kolega, Ekon komiteto vicepirmininkas ponas Papadimulis Dimitrios. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, mano supratimu, reikėtų laikytis bendra pranešėjų Europos parlamento pateiktos nuomonės. Tai yra reikia investuoti daugiau į mūsų bendrą ateitį. Visos valstybės narės turės iš to naudos. Valstybės narės, kurios yra grinosios mokėtojos ir valstybės narės, kurios kol kas gauna daugiau tų lėšų turint mažiau lėšų negalima sakyti, kad pavyks daugiau visiems kartu nuveikti. Tas 1,3 procento, ko gero, yra pati menkiausia detalė, dėl kurios susitarti reikėtų kuo greičiau. Europos parlamentas turėtų e, kaip tik laikytis tvirtai ir nenusileisti, e, laikydamas iš šios savo pozicijos iki galo. Taip pat reikėtų sustiprinti tokias politikas, e, kaip pavyzdžiui Erasmus, negalima leisti nei vienu eurų sumažinti šios politikos finansavimo. Lygiai taip pat su žemės ūkio politika. Yra visai lė rizikų, tokių kaip kova su terorizmu, saugumo užtikrinimas. Ir čia valstybės narės taip pat turi užtikrinti geresnį finansavimą šioms programoms, nes artimiausių metų iš to jau šalis gali turėti naudos iš to. Taip pat reikia susitarti dėl naujų nuosavųjų išteklių kad būtų galima gyveninti bendras europinės politikas. Pavyzdžiui, galima būtų apmokestinti dizeliną arba kai kurios naftos produktus. E, dalis šio mokesčio galėtų būti nukreipta į ES biudžetą. Taip pat reikėtų užkirsti kelią fiskaliniam dempingui. Turi egzistuoti bendros europinės mokestinės taisyklės Ir e, taip pat tai būtų tas dalykas, kuris padėtų tinkabiau surinkti mokesčius ES biudžetą. Europos parlamentas turėtų ne tik paremti ES siūlymą, bet ir raginti daryti daugiau, stengtis daugiau, kad būtų galima e, būti tuo svertu e, atsveriant e, nuomonę tų vyriausybių, kurios yra nusiteikusios elgtis egoistiškai. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Kolega Kristos Saikūras pasisakys, jis yra iš Graikijos parlamento. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, kad ES kūrimas vėl susiduria su naujais iššūkiais, kurie labai įvairūs. O tam reikia daugiametės programos, kuri būtų moderni, tiksli, e, efektyvi, gerai paskaičiuota. Reikia daugiau skaidrumo, atskaitomybės ir reikia sustelkti prie tokių sektorių, kurie kuria pridėtinę vertę, kurie gali tokios vertės kūrimą pasiūlyti ir užtikrinti. Kaipgi reikėtų čia veikti? Ko gero reikėtų prisiminti bazinės tokias funkcijas, pavyzdžiui, investicijas į viešai gerbuvį, ekonomikos stabilizavimą ir panašiai. Reikėtų pasiūlyti tokias paskatas, kad, kad reformos būtų tęsiamos. Taip pat būtina stiprinti solidarumą tarp valstybių narių, tačiau nustatyti saligiškumą tarp viena vertus finansavimo ir kita vertus teisinės valstybės principų laikymosi. Taip pat reikėtų padidinti tos išteklius, kurie skirti prieglopščio teikimui ir migracijos problemos sprendimui. Reikia nemažinti resursų skirtų bendrai žemės ūkio politikai ir kaimo plėtrai. Būtina numatyti tinkamus ir pakankamus asignavimus e, verslumui plėtoti. Taip pat e, būtina padėti spręsti problemas salose esantiems regionams ir taip pat plėtoti skaitmeninį sektorių. Būtina pasi... užtikrinti, kad ši daugiametė finansinė programos tinkamai finansuojama, reikia numatyti naujas, naujus išteklius, kurie padėtų spręsti problemas. Ačiū. Ponas Dan Barna kalbės iš Rumunijos parlamento. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų diskusija šiandien yra susijusi ne tik su busimuoju finansiniu laikotarpiu, mes kalbame apie ES sąrangą taip pat. Šiuo požiūriu, aš manau, bendra pirma mintis yra ta, kad reikia įvertinti iš naujo ES prioritetus. Ir man atrodo, nereikėtų čia dabar daryti skirtumo tarp grinųjų mokėtų ir grinųjų naudos gavėjų, nes tai skirtumus tik dar pagilins ir nepadės jų užpildyti. Biudžeto vienybė turi būti susijusi su ES finansų skaidrumu. Kol kas ES piliečiai tik ES prioritetais, jos politikomis. Reikėtų, kad tos politikos ir toliau būtų gerai aiškinamos piliečiams, nes sistema dažnai komplikuota piliečiams E, būtų lengviau tas politikas suvokti ir jas priimti, jeigu būtų daugiau paaiškinta. Taip pat būtina kalbėti apie esamą situaciją, apie visų valstybių narių perspektyvą. Brexitas be abejo reiškia, kad ES biudžetas mažės. Po 2020 metų daugiametėje finansinėje programoje tai atsispindės, bet e, būtina tą spragą užpildyti ir dabar jau daromas spaudimas valstybėms narėms. Nauji nusavi ištekliai turi būti rasti įgyvendinant naujos kartos politikas tokias kaip skaitmeninė ekonomika ar mokslo tyrimai ir, ir vystimasis. Taip pat reiktų rasti ateityje mechanizmus ieškant naujų finansinių priemonių, kad būtų galima kitas lėšas pritraukti, kad būtų galima e, diversifikuoti ES nuosavosius išteklius ir kad būtų galima uh, E, ir tinkamai atremti tokius iššūkius kaip saugumas ar migracijos problemos. Mes turime būti kūrybingi, kurdami Europos Sąjungos biudžetą. Ir be abejo, lankstų taip pat turime būti. Na ir dar svarbus dalykas. Kai kalbame apie būsimą daugiametinę finansinę programą, mes kalbame dažniausiai apie tai, kad ES turi veikti tartum priebėgą. Mes manome, kad geriau pasirinkdami prioritetus, naujos kartos politikas, tokias kaip skaitmeninė ekonomika ar bendra skaitmeninė rinka, mes turime daugiau dėmesio skirti ir tradicinėms politikoms. Ir turime nepamiršti pačių ES kūrimo pagrindų. Svarbu nepamiršti plėtoti sanglaudos politiką, bendrą žemės ūkio politika. Jos turi likti e, europinio projekto šertis po 2020 metų. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis Sofija ir Beiro, Portugalijos parlamentas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu dešinėje pusėje. Komisaras Sotingeris pakvietė parlamentą ir kitas Europos institucijas siekti didesnio lankstumo busimoje DFP. Tačiau tas lankstumas, turint omenyje, kad turime atremti bendros gynybos, saugumo iššūkius, breksito iššūkius, yra susijęs su įvairiais busimos DFP scenarijais. Tačiau kalbant apie BŽUP ir sąnaudos politiką, tai komisijos komitet, e, komunikate yra E, numatyta, jog tos pačios galimybės nebus užtikrintos kaip iki šiol ir gali būti e, mažinamas finansavimas net iki 30 procentų. Tai būtų labai gaila, jeigu taip iš tikrųjų būtų. Turime nepamiršti, kad BŽUP tikslai yra tokie tikslai, kurie pastaruoju, kuriems pastaruoju metu iškyla labai didelis spaudimas. E, turiu galvoje krizę žemės ūkio rinkose, problemas e, maisto grandinėje, taip pat e, e, apsirūpinimo maisto produktais problemos, turiu galvoje tvarų vystimasi ir kainų stabilumą užtikrinimą tiek gamintojams, tiek vartotojams. Jeigu mes laikysime žemės ūkį neturtingų giminaičių ir jeigu Europos Sąjunga finansuos kitas ir ties jo sąskaita, tai e, iš tikrųjų bus problema. Nepamirškime, kad e, žemės ūkio finansavimas turi tiesioginį poveikį ES regionams. Dėkoju, mėly kolegos. Dabar e, ponas Balauras, Graikijos parlamentas. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusiais metais Romoje sąjungos vadovai e, kalbėjo apie vieningesnę, stipresnę Europą, socialiai orientuotą, su didesnė konvergencija. Tačiau, kad įgyvendintumėme šias svajones, reikia valios, reikia tinkamo politinio pagrindo, reikia politiškai ir ekonomiškai sukurti tinkamą pagrindą. Tačiau tuo pat metu reikia taupyti BŽP sąskaitą minus 5 procentai, o sanglaudos ir struktūrinių fondų srityje minus 10 procentų. Apie tai jau buvo daug diskutuota. Vis dėlto po breksito daug kas nuėjo į antrąjį planą. Dar mažintis struktūrinių fondų politiką mažinti ar 20 procentų. Pone pirmininkė, ar tikrai galima tą daryti šiandien, kai auga ekonominis, socialinis E, ekonominiai socialiniai skirtumai, e, atvyksta vis daugiau migrantų, žmonės yra atskiriami nuo visuomenės. Aš sakyčiau, kad negalime mažinti sanglaudos politikos. Mums reikia paramos tom, tiems regionams, kurie mažiau pažengia, izoliuotiems regionams, kaip pavyzdžiui salos ar deindustrializuotiems regionams yra problema, juk negalime užmerkti akių. Šie klausimai taip pat ir ekonominiai. Reikia labiausiai remti tas valstybės, kurios priima didžiausius migrantų srautus ir gerovės perskirstimas turi vykti sąžiningai. O galiausiai klausimas apie tai, iš kur atkeliaus tie pinigai. Vakar diskutavome, kaip kovoti su mokesčių vengimu, Ypač didžiosios įmonės puikiai išvengia mokesčių mokėjimų. Mums reikia bendros mokesčių politikos. Mums reikia įveikti tą kovą dėl mažesnių mokesčių, socialinio dempingo reiškinį Europoje. Atitinkamai ir turime keisti Europos struktūros. Dar už vakar buvo sakoma, kad Vokietija e, turi 8 e, procentų perviršį, o kurgi galimybės jaunimui, reikia jas skatinti. Mums reikia priemonių, kurios atspindi realioje ekonomikoje, iš kurių gauna realią naudą darbuotojas. Mums reikia socialinių teisių hartijos, kuri veikia ir kuri užtikrina sanglaudą, konvergenciją. Taip pat privalu atsižvelgti ir į tai, kad šiandieninė situacija naudinga tiek kraštutiniams dešiniesiems, neapykantos kurstimui. Mums reikia tvarios e, ekonominės plėtros be socialinės atskirties. Anderson, membre. Žodis Jorgenui Anderson, Švedijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai nenustepsite, jeigu Švedijos poziciją pristatysiu taip. Mes norime kiek griežtesnės biudžeto politikos. Šiandienos diskusijos neparastai svarbios. Sveikinu kad keičiamės mintimis, jausmais, emocijomis. Mums reikia geriau suvokti, ko tikimės ir norime iš Europos bendradarbiavimo. Taip yra bendrų užduočių, kurias ir reikia kartu įveikti. Tuo pat metu tas užmojo lygis, kalbant apie biudžetą, yra nepaprastai skirtingas. Tas aiškėja klausantis kolegų pasisakymų. Mes kalbame apie tikrai svarbes temas, tačiau gal kai kurias problemas geriau spręsti kiek kitaip. Pavyzdžiui, kai kas mano, kad reikia Europoje daugiau gerovės, stabilesnio augumo, augimo, stabilesnio biudžeto. Kai kurie kolegos sakė, kad S biudžetas buvo e, ar siekia 150 milijardų ir tai būtų geriausias būdas augimui skatinti. Aš manau kitaip, yra geresnių būdų gerovai perskirstyti, augimui skatinti. Aš sakau, me, sakyčiau, kad mes pervertiname ES biudžeto galimybės, mažinant skirtumus ir perskirstant gerovę. Gal geriau pasigilinkime į bendrosios rinkos plėtrą. Pakalbėkime apie kovą su protekcionizmu sąjungoje. Sakyčiau, kad darbas šiuose srityse daug palankiau atsilieptų ir gerovės perskirstimui. Kodėlgi klestinčiose e, šalise veikiančios įmonės turėtų kurtis mažiau klestinčiose. Reikia rasti atsakymų į tai ir bus daugiau gerovės. Tikrai puiku, kad vykdome diskusijas ir iš esmės aptarėme šį klausimą. Dar įvedame. Ir paskutinis kalbėtojas Aleksandr Ivanov iš Bulgarijos parlamento. Dėkuoju, ponė pirmininkė mėly kolegos, aš perėsiu prie gimtosios savo kalbos ir kalbėsiu bulgariškai. Šioje diskusijoje mes e, nagrinėjame labai svarbius e, klausimus. Dabar bandome apibendrinti šią diskusiją. Ši diskusija baigsis greitai e, visose valstybėse narėse taip pat ir tikimės, kad bus pasiekta aukštesnės kokybės. Kalbant e, apie mokesčių sektorių, tai 50 e, milijardų eurų dėl PVM sukčiavimo pasak tyrimų, nepatenka į valstybių narių biudžetus. Mes galbūt e, galėtume taip pat e, ieškoti tam tikro rezervo ir čia, kuomet kalbame, kad e, reikia didinti ES biudžetą. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, nors komisaro Tinkeriau nebėra salėje, mes sakėme, kad reikia siekti kompromiso. Tai aišku, yra kompromisas tarp senųjų valstybių narių, tačiau e, turime nepamiršti, kad e, sistema yra stipri tiek, kiek stipri yra silpniausia grandis tos sistemos. Aš manau, kad mes e, turime ir toliau užtikrinti sanglaudos politikos finansavimą ir kitos e, sritis, kurios buvo tame kontekste paminėtos, taip pat neturi būti finansuojamos mažiau negu iki šiol. Dėkoju, mėly kolegos, už jūsų dalyvavimą šioje diskusijoje. O kadangi turime užbaigti posėdį 17.15, tai dabar žvelgiu į bendrą pranešėjus, kurie rengia pranešimą dėl daugumės finansinės programos į poną Olbricht ir ponę Tomas. E, noriu paklausti, ar jie norėtų trumpai pasisakyti. Izabel Toma, ačiū ponė pirmininkė. Aš manau, kad e, kaip ir kolegos iš nacionalinių parlamentų, kad ši diskusija yra ypatingai turininga, labai įdomi ir kad. Ir galiu pasakyti, kad tai, ką girdžiu, man leidžia sudaryti įspūdį, kad mes, jeigu dabar renktume tokį susirinkimą, kuriame susiburtų nacionaliniai parlamentai, jų atstovai ir kita vertus Europos parlamento atstovai, aš manau, kad mes labai nesunkiai rastume sutarimą. Gerbiami kolegos, belieka įtikinti mūsų vyriausybės elgtis taip, kaip elgtumės mes Ačiū visiems ir noriu pasakyti, kad ir aš pati ir ponas Jan Olbricht, mes ką tik apie tai kalbėjome, kad esame pasirengę skirti diskusijai su nacionaliais parlamentais tiek laiko, kiek jo reikės. Dėkoju. Ačiū, Jan, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galėčiau pasakyti, kad ta diskusija yra šiek tiek skirtinga nuo ankstesnių diskusijų su nacionaliniais parlamentais. Mums nekarta yra tekę dalyvauti labai simbolinėse tokiuose ceremonijų pilnose diskusijose. O štai dabar laikas yra sudėtingas, nenoriu sakyti, kad tai yra krizės laikas, tiesiog yra sunkus laikas, kai reikia daryti sunkius pasirinkimus. Viena mūsų svarbi pastaba yra štai kokia. Požiūrio skirtumai. Tai nėra skirtumai tarp politinių partijų, tai yra skirtumai tarp įvairių valstybių narių. Kai kurie kolegos pristatė tokį požiūrį kaip jų šalių vyriausybės. Ir svarbu yra tai pastebėti. Antra, nacionalinių parlamentų nariai ir mes esame renkami ES žmonių. Tad turime atliepti tai, ko tikrai iš mūsų nori žmonės. Jeigu žmonės bijo, jeigu jie nori daugiau saugumo, Tai yra vienas iš svarbiausių elementų, nepamirškim to. Tuomet žmonės e, mūsų gali paklausti, ar jūs tinkamai užtikrinat mūsų sienų apsaugą. Tad klausimas bus toks, ar turime pakankamai išteklių, kad galėtume sukurti tinkamą sienų apsaugą. Ir aš negaliu sakyti, štai pasižiūrėkite praeitos savaitės Europos komisijos dokumento. O dokumente Europos komisija sakė, priklauso nuo to, ko jūs norite. Ir čia cituoju iš atminties Jeigu norime silpnos sienų apsaugos tvarkoj, galime 5000 karių ten pasiūsti tą apsaugą, bet mums ir jų reikės 20 tūkstančių, jeigu norime geresnės apsaugos. Jeigu norime taip, kaip amerikiečiai, tokią apsaugą sukurti, tai mums reikėtų 100 tūkstančių, bent jau 100 tūkstančių karių, kurie saugotų sieną. Tad elgimės pagaliau rimtai. Tai ar norim saugoti tas sienas, Ir mums galbūt reikia 80 ar 100 tūkstančių karių. Ir jeigu mums jų reikia, tai iš kur lėšas paimti? O žmonės balsuojantis už mus nori, kad mes užtikrintumėm jiems saugumą. Tad kaip turime elgtis tokiu atveju? Tradicinė sanklaudos politika, tradicinė uh, socialinė politika. Vėlgi, nuvykite į Čekijos Respubliką, Lenkiją, Bulgariją ir pamatysite, kad uh, Labai dažnai sanglaudos politika yra susijusi su inovacijomis, su mokslo tyrimais, nebūtinai su kelių tiesimu. Sanglauda reiškia, kad reikia siekti skirtumų mažinimo įvairiose srityse, ekonomikoje ir kitur. Tikslas yra kurti tam tikrus, na, baseinus idėjoms vystyti. Ir jeigu matome, kad E, lėšos yra gaunamos greitai ir efektyviai, viskas yra gerai, bet tai yra skirtingos situacijos. Sakoma, kad mes pervertinome ES biudžetą, sakė taip kolega iš Švedijos. Mes galime sakyti, kad tas biudžetas per didelis, bet nesažininkai elgsime su Europos žmonėmis. Ar mes galime sumažinti ES biudžeto vartojimą? Juk nerim, nerimtai tai skamba, nerimtas tai yra teiginys. Mes, jeigu norime pradėti kokią nors veiklą, mes siekiame, kad būtų pasiektas sverto efektas, kad procesas būtų palengvintas, mes nesimam išspręsti problemą nuo pradžios iki galo. Nes jeigu sakytume, kad mes viską išspręsime, tai atleiskite, meluotume žmonėms, mes negalim padaryti visko. Ir aš manau, kad dabar yra metas mums visiems elgtis konkrečiai ir rimtai, nes žmonės iš mūsų nori kad mes aiškiai pasakytume, ko norime, ką galim padaryti ir kas yra įmanoma padaryti. Kaip sakė Izabel Toma, mes esame parlamentas, mes esame pranešėjai šiuo klausimu ir esame pasirengę su jumis diskutuoti tiek, kiek reikės apie Europos parlamento poziciją. Esame tai diskusijai pasirengę. Ačiū. Merci, merci. Pirmininkas, ačiū. Janui Olbrecht ir Izabeliai Toma. Ačiū visiems kolegoms dalyvausiems posėdėje. Baigėsi mūsų konferencija. Tiesa, dar Europos komisijos atstovas norėtų tarti žodį. Tai yra biudžeto e, generalinio direktorato vadovovė. Ačiū komisaro Oettingerio vardu, noriu atsiprašyti, turės skubėti į kitą posėdį. Aš tiesiog norėčiau pasiūlyti jums komisijos paslaugas. Jeigu turite klausimų, drąsiai kreipkitės. Kaip sakė ponas Olbrichtas, praėjusią savaitę komisija paskelbė komunikatą kaip indėlį į vadovų diskusijas. Jos vyks ketvirtadienį, penktadienį. Dar kartą pabrėšiu, kad mes norime aktyviai dirbti su nacionaliniais parlamentais, tiek jūsų valstybėse, tiek čia ir esame pasirengę atsakyti į visus jūs klausimus, teikti dokumentus dėl DFP ir panašiai. Labai ačiū ponė Artui už sutiktą galimybę pasisakyti dėl bendradarbiavimo. Dėkui. Kelvinijau. Ačiū. Dėkuoju ponė Kalvinijo. E, ačiū visiems dalyvavusiems. Baigėsi mūsų labai turininga konferencija, kuri padėjo mums suvokti, kokia didelė atsakomybė mums tenka ir kad mes esame pasirengę ją dalintis, jūs iš nacionalinių parlamentų ir mes Europos parlamente. Tai yra demokratinė atsakomybė ekonomikos ir biudžeto srityje. Mes turime renkti būsimą daugiametę finansinę programą ir tai mūsų įpareigoja atsakomybė nuo 2021 iki 2027 metų. Na, nežinau, kas 2025, 2026 ar 2027 metais gali įvykti. Tik žinau, kad dabartinė finansinė programa 14-20 metų patyrė sunkumų, kai susidūrėme su nenumatytomis aplinkybėmis, kai mūsų ištiko krizės ir čia pirmiausia galvoju apie masinės migracijos krizę 2015-aisiais ir mes e, parodėme tuomet rizikavome parodyti, kad Europa yra bejėgė. Mes turėjome rasti lėšų kitur, už ES biudžeto ribų. Ir mes pasitelkėme tai, ką vadiname biudžeto galaktiką. Ar galima taip dirbti toliau? Nemanau, nes mūsų biudžetas turi būti aiškus, suprantamas, e, aiškiai suvokiamas piliečiams. Per biudžetą piliečiai turi suprasti, kokį kokio užmojo darbus atlieka ES. Jie turi žinoti, ar jiems E, verta yra būti ES, kurią mes visi kūrėme dalimi. E, globalizacija kartais kelia pavojų, žmonės nori būti nuo jų apsaugoti. Taigi mes turime atlikti tą darbą, kuris mums yra labai didelis įpareigojimas. Turime suprasti, kad ES biudžetas e, yra finansuojamas iš nuosavų išteklių, tai yra muito mokesčiai, o visa tai sudaro gal 10 procentų iš, iš to visų biudžeto lėšų, o iš kitur, o kitas lėšas iššukaujame iš nacionalinių biudžetų. Jūs visi balsuojate dėl ES išteklių, mes tik dėl išlaidų esam kompetentingi. Tad reikėtų visi, visiems susitarti, kokios išlaidos yra naudingos, kokios suteiks e, tikrą pridėtinę vertę. Mes e, Sakėme, kad mums yra reikalingi nuosavėjai ištekliai, bet jeigu pasiremsime pono Monti pranešimu, kuris vadovavo aukšto lygio darbo grupiai dėl nuosavųjų išteklių, e, tai matėme, kad nuosavėjai ištekliai, tie naujieji, neturi tikslo sukurti naujų biudžeto e, lėšų, nes gali atsitikti taip, kad valstybių narių įnašas rizikuoja sumažėti, kad ES piliečiams nebūtų padidinta mokesčių našta, tačiau tie naujieji nuosavieji ištekliai turėtų padėti uh, atsisakyti to sąžiningos lėšų gražos tironijos. Turime būti solidarūs, taip. Kitigi sako, kad jų interesai taip pat yra teisėti. Tie, kas atstovauja valstybėms uh, donoriams ir valstybėms naudos gavėjoms, jų, jų nuomonės dažnai skiriasi, bet man atrodo reikia tos tironijos atsisakyti, kai laukiama sąžiningos lėšų gražos. Mes konferencijos metu sakėme, kad reikia susijęti būsimą daugiametę finansinę programą ir naujuosius nuo savosius išteklius. Tikimės, kad taryba mūsų išgirs, tačiau pirmieji išgirsti įspūdžiai per nelik daug vilties neteikia. Tad e, dirbti turėsime visi jūs nacionaliniuose parlamentuose ir mes turime spausti savo vyriausybės, valstybių vadovus ir vyriausybių vadovus, kad situacija keistusi. Savo šalyse ir ES lygmenių turim kalbėti apie tai, kad būtų suvokta, kodėl mums reikia tų nusavųjų išteklių ir didesnio biudžeto. Galbūt pavyks pajudinti valstybių vyriausybių vadovus ir tarybą, nes mes matome, naujus iššūkius ir naują galima gauti naudą. Minima migracija, e, saugumas, skaitmeniniai klausimai. Stebimasi, kad Europoje mokesčių nemoka didžiosios skaitmeninės įmonės. Bet o kodėl taip yra? Tai yra pačių europiečių e, klaida ir kaltė, nes jie rungtyniauja tarpusavį, kas pritrauks tas didžiasias įmonės, sumažinami mokesčius iki minimumo. Taigi apie solidarumą kalbėti reikia. Ir jeigu norime tuos iššūkius atremti, ar mums reikia 1,2 procentų, 1,3 procentų valstybių narių įnašo, gal daugiau. Bet reikia parodyti, kad mes viešų išlaidų Europoje nedidiname, jeigu padidės valstybių įnašas, jeigu valstybėse narėse jums pasirodys, kad valstybės savo pareigas atlikdamos saugumo gynybos rytyje, migracijos rytyje, e, bandys e, mažinti migracijos rautus. Jeigu jūs pasirodys, kad nacionalinių lygmenių ta, tos problemos nėra pakankamai gerai sprendžiamos, ir jeigu jums atrodys, kad geriau galima bus tas problemas spręsti ES lygmenių, tai galima tos hipotezės laikantis įsivaizduoti, kad lėšos, kurios bus investuotos nacionalinių lygmenių, galėtų būti perkeltos į Europos biudžetą, siekiant didesnio problemos sprendimo efektyvumo. Jeigu ES biudžetas turėtų būti didinamas, galėtų atsitikti taip, kad nacionalinių požiūrių tos, tas indėlis gali būti sumažinamas. ES E, dėl Europos veikimo gali situacija e, keistis. Tam reikalingas lankstumas, nes be lankstumo nepavyks įveikti nenumatytų aplinkybių. Ir tai gali būti esminis dalykas, rengiant naują daugiametę finansinę programą. Svarbiausias klausimas yra išsiaiškinti, kokia yra mūsų visų bendra ES vizija, kokių uh, tikslų, kokio užmojo tikslų keliame Europos Sąjungai. Ir jeigu dėl tų tikslų susitarėme, tai tuomet reikia tuos tikslus tinkamai atspindėti biudžete. Reikia įtikinti valstybės, kad norint tinkamai užtikrinti mūsų piliečių ateitį, jiems suteikti saugumą, pasitikėjimą įkvėpti, mums reikia daugiau Europos. Siūlau susitikti rugsėjo 17-18 dienomis 2018 metais vyks mūsų kitas tarp parlamentinis susitikimas ir jis vyks Vienoje. Nes tuo metu e, antrą 18 metų pusla, e, pusmetį pirmininkaus Austrija Europos Sąjungai. Grįžti galėsim prie tų pačių klausimų, bet e, jeigu jau galite nacionalinio parlamentus į tuos klausimus, kur šiandien iškelti jau dabar, išprovokuoti diskusiją dėl būsimos daugiametės finansinės programos. Mes 2021 2021-2027 metų laikotarpį turėsime apimti ir čia negalime padaryti klaidų. Tad tą diskusiją jau pradėkite. Baigiu šią darbo sesiją. Aš jums pasakiau, kada mūsų laukia kitas susitikimas. Ačiū mano kolegiai iš Bulgarijos, kuri labai puikiai padėjo man pirmininkauti, o visiems jums linkiu sėkmingo sugrįžimo į kiekvienam į savo parlamentą. Ačiū ir viso geriausio. Не. Не.